teisėmis, kai tik jis pasirašys deklaraciją, kad jis neina kitų pareigų, kurios nesuderinamos su Europos parlamento nario pareigomis. Taip pat norėčiau perskaityti pranešimą apie e, transporto komiteto pateiktą klaidos ištaisimą. E, tai susijęs su Europos parlamento 2011 rugsėjo 27 e, dienos rezoliucija dėl Europos kelių saugumo e, strategija 2011-2020 ir pagal 216 darbo tarkos taisyklių straipsnį tas, ta, tas pakeitimas, tas atiklus atitaisimas bus padarytas, nebent per ateinančias dvi paras e, e, atitinkamas parlamento narių skaičius pareikalaus balsavimo dėl šio e, klaidos atitaisimo. Visą informaciją apie tai galite rasti parlamento svetainė. Pone Berent prašo žodžio, ne? Neprašo? Ponas Laichtfried. Jūs norite žodžio? Ačiū, ponė pirmininkė. Na, gal nėra pats tikamiausias metas, tačiau kada būtų tinkamesnis. Kolegė Fahon atkreipė mano dėmesį ir aš taip pat atkreipiau dėmesį. Na, problema kyla, kad e, mūsų pavardė nėra nesušvinta ekranėlėje, aš nežinau, ar mes sėdime savo vietoje ar ne. Gal reikėtų technikų paprašyti patikrinti, ar viskas tvarkoje. E, Dėkuoju panu za uvagę. Thank you very much. Mm, be abejo, taip ir padarysime, patikrinsime tai. Europos liaudės partijos frakcija ALDE frakcija bei Europos kairiųjų ir šiaurės kairiųjų frakcija pateikė